tai yra Egiptas ir ypač pono Džiulio Regeni atvejis. Ir pirmiausia žodis bus sutikiamas autoriams. Pirmiausia, ponė Lochbiller. Yes. Thank, yeah, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų situacija Egipte yra dramatiška ir blogėja. Egipto valdžia taiko represijas, <laughs> taiko priespaudą pagrindiniams laisvėms, demonstracijos draudžiamas, žmogaus laik, teisų gynėjai e, yra persekėjami, bet kas, kas yra areštuojamas, e, Egipte patiria rimtą pavojų, žmonės sulaikomi be priežasčių ir e, laikomi savaičių savaitės be kontaktų su pasauliu. Žmogaus teisų organizacijos yra užregistravusios daug atvejų, kuomet sulaikytieji tiesiog dinksta arba egiptiešiai sulaikime miršta. E, taikomi kankinimai, sąlygos kalėjimuose yra baisios. Atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus laikytų atžvilgių niekamet ne, nepatraukiami atsakomybėn. Prieš keletą savaitų buvo e, raštas, rastas Italijos mokslininko Regeni kūnas. Susitikdama su įvairiais žmonėmis, aktyvistais, žurnalistais ir diplomatais, kalbantis apie įvairius žmogaus teisų pažeidimus. E, šalyje daug kas sako, kad e, saugumo aparato žmonės čia yra atsakingi. Europos Sąjunga turi pasiūsti aiškius signalus Egiptui. Pagrindinių teisų suvaržymai neleis sukurti klestinčio Egipto ir stabilaus Egipto, kol nebus pagerinta žmogaus teisų padėtis Egipte, Europos Sąjungos negali, narės negali E, panaikinti draudimą eksportuoti ginklus į tą šalį. Ačiū. Toliau, Toliau žodis ponui Belderiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasibaisėtinas Italijos mokslininko Regenį nužudimas gali smarkiai atsiliepti ES ir Egipto tarpusavio santykiams. Labai mums svarbu, kad šis e, nužudimas būtų tinkamai ištirtas, todėl reikia palaukti bendro tyrimo rezultatų ir nepasiduoti e, emocijoms. Nepaisant to, reikia atkreipti dėmesį, kad Egipte buvo nusiaupta 19, 90 bažnyčių, taip pat e, koptai yra persikėjami, kadangi buvo patvirtintas naujas šventvagiškumo įstatymas. Ir pabaigai noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad ES turi padaryti įtaką Turkijai, <clears throat> kuri vykdo skandalingą e, politiką Egipto atžvilgių remdama musulmonų brolyje következik. Ačiū toliau žodis ponui Korao. Ačiū pirmininkė. Giulio Regeni buvo europietis. Jis norėjo prisidėti prie geresnės laisvos visuomenės sukūrimo Egipte. Ir atlikdamas savo tyrimus, jis ėmėsi ir temų, kurios buvo nepatogios Egipto valdžiai, kur, kurias bandoma. Uh, Nu, apie kurias bandama nekalbėti. Dėl to jis buvo žiauriai kankinamas ir e, nužudytas iki šiol neiškiomis aplinkybėmis. Tai galėjo būti jūsų brolis, sunus, giminaitis. Europos Sąjunga, nežiūrint labai glaudžių santykių su Egiptu, turi suvokti, kad ji turi pareikšti labai aiškę poziciją ir pareikalauti paaiškinimo, kaip Giulio Redženi žuvo. Be jokios abejonės. Jėgos ir interesai susijęs su e, bandymais nutildyti išsame informaciją apie tai, kas pralėjo Džiulio Redženi kraują. Ponas Bargėdžija toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Teis, tiesa ir teisingumas Džiulio Redženi. Aš norėjau to pareikalauti užsienio reikalų komitete, bet man to nepavyko, dalyvaujant Federikai Mogerini, kuri nieko nepasakė apie Džiulio Redženi atvejį. Mes nepasirašėme šios rezoliucijos, kurią pasirašė visos partijos, man jie atrodo silpnoka. E, ten tik kaltinamas Egipto režimas, kuris be abejonės atsakingas už tuos dalykus ir, ir, kai, kurių, ir kai kuriuos aspektus tikrai reikia kritikuoti. Tačiau, kai Morsis buvo valdžioje, ES nieko nesipiktino, nieko nekaltino, e, buvo tik tai džiaugiamasi žodžio laisvę, bet manau, kad mes esame šiek tiek pavargę nuo besikeičiančios e, žmogaus teisų apsaugos. Reikia, negalima nutilėti tokio e, jaunuolio kaip Džiulio Redženi atvejo. Britai kontroliuoja žvalgybos centrus ir dėl to mes negalime garsiai kalbėti apie tokius atvejus. Ponas Dehovski, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Giulio Redženi atvejis turi būti, iš tikrųjų yra saubingas. Tai verčia mus galvoti apie mūsų piliečių saugumą šalyse, kurios bendradarbiauja su es, kurias laikome e, mūsų strateginėmis partnerėmis ir mūsų sąjungininkėmis. Taigi, tokiais atvejais, e, mąstant apie būsimus įvykius Egipte, tai tikrai šokiruojantis dalykas. Pirmą kartą Egiptas leido užsienio tyriejų komandai, Italijos komandai pris, draugę vykdyti tyrimą. Tai geras žingsnis, tačiau to nepakanka. Todėl EPP vardu norėčiau paraginti Egipto valdžią padaryti viską, tikrai turiuomenį viską, užtikrinti visapusišką Europos piliečių saugumą, neatsižvelgiant į jų religinius ar politinius įsitikinimus. Ir be, jie privalo ištirti šį siaubingą atvejį. Ačiū. Dabar žodis poniai Šakė vienai minutiai. Ačiū pirmininkė komisarė kolegos. E, Gėdėdami talentingo Italijos studento apmastome ir, ir įvykusius kankinimus ir suvokiame, kas įvyko. Ir Taip pat turėtume pareikalauti ir visų dingusių žmonių atvejų ištyrimo. Anot nevyriausybinio organizacijų 2015 700 žmonių dingo. Tai yra saugumo tarnybų vykdomi e, kankinimų metodai turime pareikalauti, kad Egiptas bendradarbiautų su Italijos ir tarptautiniais tyrėjais, reikia atlikti nepriklausomą e, patikimą tyrimą. Tai visiškai nevyksta daugeliu atveju Egipte. Yra daugiau nebaudžiamumo nei teisingumo šalyje. Mane, man kelia didelį susirūpinimą Sisi vyriausybės vykdoma kampanija, suminėjant žurnalistus, politinius oponentus. Nuo 2015 suimti daugiau nei tūkstantis žmonių E, anot Egipto valdžios. Atėjo laikas Europos Sąjungai garsiai pasisakyti ir nustoti eksportuoti į tą šalį technologinės sistemas, kurios padeda pažeidinėti e, žmogaus teisę. Egiptas yra stiprus sąjungininkas kovoje su terorizmu, tačiau tuo pat metu neužtikrina egiptiečių teisų ir laisvių. Ir kažin, ar nesenos praeities pamokos neturėtų būti mūsų politikos, ES politikos pamatų. Sukilimai 2011 metų įvykiai dar nepamiršti ir negalime jų pamiršti. Ponas Maltėze. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjo penkios savaitės nuo Giulio Regeni mirties ir kiekvieną savaitę Egipto valdžia patikė vis kitokią įvykusios tragedijos versiją, kuri e, tikrai pasižymi visais politinės žmogžudystės bruožais e, pagal Sisi nurodymus. E, kalbame apie jauną drąsų tyrėją iš Italijos. Per tą laiką ką mano šalis vis dar, mano šalis vyriausybė dar, dar nesusikaupė, nes, kad pasmerktų tą šalį dėl bendradarbiavimo ryšių su režimu, e, vykdama bendra kova su terorizmu. Tai žinoma groteskiška, suvokiant, kad diktatorius to šalies diktatorius e, kasdienėme šalies valdyme pasitelkė represijas. Tai, kas daroma gerai, tačiau to nepakanka. Egipto režimas ir er- Erdogano, Turkijos Erdogano režimas panaudoja prie, e, priemonės, kad e, pavergtų savo šalių žmonės. Mes turime kovoti su tokiais režimais. Ačiū, ponė. Maltėzė, ponas Panceri. Europos momentas turi ne tik pasmerkti Džiulija Regenį nužudymą, tačiau reikia pareikalauti visų turimų dokumentų tam, kad būtų galima atlikti bendrą nešališką tyrimą kartu su Italijos institucijomis. Reikia padaryti galą žmonių dingimui ir kankinimui Egipte. Reikia šaukti įstatymą skirtą demonstracijoms vaikyti, kuris buvo priimtas 2013 gruodį. Negalima leisti, kad žmonės būtų suiminėjami sodinami į kalėjimus dėl savo reiškiamos nuomonės reikia leisti veikti profsąjungoms. Taip, Egiptas yra svarbus ES partneris, tačiau ne bet kokią kainą. Negalime ir nenorime užmerkti akių ties ten vykdomais nusikaltimais. Kolegai dabar negaliu suteikti žodžio, e, kadangi e, dabar turėsime balsuoti, o jūs galėsite pasisakyti vėliau. Baigiame išklausyti autorių mintis, dabar frakcijos stovai, pirmasis ponas Polčiakas. Ačiū, papirminkė, kad suteikėte man žodį. Turime pripažinti, kad Egiptas gyvena šiuo metu sudėtingomis sąlygomis, tačiau nėra pasiteisinimas tai valdžios veiksmams, kuriais pažeidžiamas pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Julia Redženi atvejis yra iš tiesų tragiškas, tačiau dar blogiau yra tai, kad e, valdžios institucijos taiko praktiką pašalinti joms nepatogius asmenys. Tai netitinka šiuolaikinės valstybės standarto, o Egiptas nori tokia būti, remiantis arba vertinant pagal 14 metų sausio konstituciją. Tačiau taip nėra, egzistuoja akivaizdi prieštara tarp to, kas parašyta konstitucijoje ir jos nuostatų įgyvendinimo. Tūkstančiai žmonių dingo dėl e, Egipto saugumo tarnybų veiksmų ir aiškiai pasakyti, kad šalies režimas neatitinka svarbiausių demokratijos kriterijų. Ačiū socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Dabar kalbės ponė Demonte, prašau. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Mes šiandien svarstome rezoliuciją, kurioje kalbama apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Egipte, tačiau Daugiausiai joje kalbama apie Džiulio Redženį, kuris buvo jaunas mokslininkas ir galėjo dar labai ilgai gyventi. Jis nuvyko į Kairą tam, kad pratestų ten savo studijas, tačiau rado Kairę savo mirtį po ilgų kankinimų ir baisių kankinimų. Jo palaikai buvo rasti, tačiau nežinome nieko, kas su juo įvyko. Neturėtume atsisakyti siekio tą tiesą išsiaiškinti dėl strateginių tikslų ir sumetimų. Mes esame tai skolingi jo draugaus, draugams ir artimiesiems ir šaliai, į kurią jis nuvyko. Mes turime e, imtis atinkamų veiksmų, kad ir toliau galėtume tikėti laisvę. Ačiū ponui Buchneriui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisės, teisinės e, valstybės principų viršenybė yra pagrindinės ES vertybės. Todėl ir pasirašydami prekybos sustarimus turime atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų prekybos partneriai šių vertybių, šių vertybių laikytųsi. Tačiau dabar turime dėja pripažinti, kad artimuosiuose rytuose žmogaus teisės beveik visur yra trypiamos kojomis. Padėtis Egipte tačiau per keletą pastarųjų metų pablogėjo dramatiškai. Vyriausybė akivaizdžiai nori užgneušti bet kokią politinę veiklą, netgi tokią, kuri naudinga dabartiniai šalies vyriausybei. Todėl ši rezoliucija, kurią šiandien tikiuosi patvirtinsime, yra teikiama pačiu laiku ir labai raginu komisiją atkreipti dėmesį į tai, kad e, atitinkami prekybiniai apribojimai Egipto atžvilgių iš tiesų būtų pradėti taikyti. Ponikas Staldo žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime pasmerkti šį barbarišką ir baisų siaubingą nusikaltimą. Tikrai neįsivaizduojamai bandoma dabar nuslėpti Egipte e, vykdomus žmonių grobimus, kankinimus ir žudimus. Reikia ištraukti į dienos šviesą faktus tam, kad sužinotume tiesą apie tai, kas įvyko su Džiulija Redženė. Ir apskritai turime griežtai pasmerkti tokius žmogaus teisų pažeidinėjimus, nes jiems nėra jokio pasiteisinimo prisidengus kova su terorizmu, tiek tokių veiksmų vykdyti negalima. Čia turime kalbėti apie valstybės ir valdžios aparato vykdomą terorizmą. Turime ne tik gėdėti dėl redženį mirties, turime pasiekti, kad visi e, atsakingi už nusikaltimą būtų patraukti atsakomybėn. Ačiū dabar. Vieną minutę kalbės pans Lopis. Mes turime griežtai pasmerkti jauno žmogaus nužudimą, tačiau turime taip pat nepamiršti, kad tokių mirčių buvo daug per pastaruosius penkerius metus Egipte, kur, kuriame žuvo daug kovotų žmogaus teisės. Ateitį galima statyti tik ant tiesos pamatų, taip pat ir tarptautiniuose santykiuose. Tai pasakytina ir apie šį atvejį, kuris nėra vienintelis. Galima būtų pateikti ilgą žurnalistų, kitų visuomenės veikėjų, teisininkų, kovotojų žmogaus teisės e, sąrašą, kurie buvo suimti, kankinti ir po to nužudyti. Tačiau Režinė mirtis neturėtų nueiti veltui. Ji turėtų paskatinti mus imtis aktyvių veiksmų ir neturėtume praleisti pro pirštus tokių dalykų, bandant prisidengti kova su terorizmu. Mes turime tai aiškiai pasakyti Egipto valdžiai. Pone Kanai, jums tavo žodis. Ačiū, ponė pirminkė. Aš smerkiu Džiulio Redenį nužudimą ir išreiškiu savo solidarimą aukos giminėms. Mums reikia patikimo tyrimo dėl, ko, dėl jo mirties. Tačiau šis atvejis yra tik tai sąrašo, kurį sudaro šimtai pavardžių e, dalis. Mes reikalavojame teisingumo ir Džiulijo, bet ir kitiems egiptiečiams, kurie patyrė panašų likimą, patyrė panašų likimą kasdien saugumo pajėgos, neištyrė atveju, kuomet e, piliečiai kankinami, panaudojant pernelyg didelę jėgą. Egipto valdžia turi skubiai atšaukti kai, e, priespaudos teisės aktus, kurie naudojami tekant priespaudą valstybės saugumo pretekstu. Turime imtis visų žingsnių, užtikrinant, kad Egipto valdžia vykdytų šias reformas ir išlaikytų taiką ir stabilumą Egipte. Ačiū. Ačiū dabar. Periname prie ilgo spontaniškų pasisakymų sąrašo, dėja negalėsiu suteikti žodžio visiems, nes neturime tam laiko. Pirmiausia, ponas Tajanė. Un interlocutore importante della Unione Europea. Egiptas yra svarbus ES partneris, tai yra svarbi šalis užtikrinant stabilumą viduržėme jūros baseine, tačiau negalime dėrėtis dėl mūsų vertybių. Ar tai būtų komercinės ar politinės priežastys, dialogas tokia šalimi kaip Egiptas turi būti pagristas taip pat ir būtinų bendradarbiavimų, gerbent individuo teisės. ES pareiga yra ginti individuo orumą, žmogaus teisės ir už mūsų sienų. Aš norėčiau, kad vyriausiai galiotinė elgtųsi griežčiau, būtų labai gera ją matyti čia ir šioje salėje šiandien. Ir e, būtų gerai, jeigu jie aktyviau veiktų e, e, dėl dviejų italų nužudytų Libijoje ar dviejų italijos jūreivių sulaikytų Indijoje. Mes turime ginti savo vertybės. Ačiū. E, jums paplojo kolegos, dabar e, ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Europa turi e, padėti Italijai tuo metu, kai reikia nušviesti Giulio Regeni mirties aplinkybės. Italijos e, užsienio reikalų ministras Paulo Gentilionė neturėtų priminėti tokių paguodų, kas e, teikia Egiptas. Tai reikia elgtis e, blaivę galvą ir e, reikalauti ištirti šio jauno mokslininko mirties aplinkybės. Tai nušviestų ir kitų mirčių atvejus Egipte. Egiptas turi, yra svarbi partneriai, tačiau jis, jis, turi, jis turi gerbti žmogaus teisės, žodžio laisvę, religijos laisvę. Italija turi sugebėti pasikliauti ES, kad būtų ištirta Džiulio Redženė mirtis. Ačiū. Toliau panas Marijas. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες. Neseniai šioje salėje mes kalbėjome apie, tai, apie žmogaus teisų e, pažeidimus Egipte. Džiulio Redženį nužudimas ES piliečio, piliečio nužudimas yra paskutinis e, lašas. Mes e, reiškiam užuojautą jo šeimai ir norime padėti visiems Italijos kolegoms, kurie apie tai kalbėjo. Tačiau ES turi pasiūsti labai aišku signalą Egiptui. Egiptas turi gerbti žmogaus teisės, taip pat e, Egipto valdžia turi suprasti, kad e, Egipto žmonių laisvės suvaržymas tik padeda džihadistams. Europos Sąjunga turi ryštingai pasmerkti Džiulio Redženį nužudimą. Ačiū. Ponas Telička, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pareikšti žuojautą Džolį Redženį šeimai ir jo tevinainiams. Ir aš pritariu besąlygiškai tam, kad ši mirtis turi būti ištirta. Tačiau yra tik tai viena iš šimtų bylų. Ir man įdomu, ką galvoja valdžia Egipte. Tačiau man nerima kelia taip, kad vakar kalbėjome apie partnerystę su Turkija svarbą. Tuo metu kai ką daro Erdoganas, mes suteiksime bevizį režimą. E, tuo pat metu mes pasirašinėme susitarimus su Kazakstanu, kai žinome, su kokiu režimu turime reikalų. Egiptas yra partnerė, aš tam pritariu. Tačiau komisarė, pasakykite mums, kaip mums e, formuoti mūsų politiką Egipto atžvilgių, kad mes galėtume prisidėti prie e, teisingo ir geros partnerystės ateityje su Egiptu. Ačiū toliau, panas Kūza. Ačiū, pirmininkė. Prieš dešimtį metų moteris profsąjungų aktyvistės pareiškė, kad jos nori laisvės ir socialinio teisingumo. Mubaraka tuo metu rėmė ES ir JAV. Deja, laisvė, teisingumas ir gyvenimo gerovė nebuvo už pasiūlyta egiptiečiams, vietoj to jie susilaukė represijų. ES valstybės narės toliau parduoda ginklus šalies režimui. Tūkstančiai mirties nuosprendžių paskelbta e, demokratiškas profsąjungų uh, e, demokratiška prasangų kova toliau tęsiama. Džiulio Redženi nagrinėjo tokius atvejus ir jis buvo žiauriai nužudytas. ES negali toleruoti tokių nusikaltimų. Tačiau aš tikrai abejoju, ar ES imsis veiksmų, nes žmogaus teisės jį išnaudoja tik tada, kai jai tai pačiai apsimoka. Ir dabar žodis ponui Boano. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponai Buonano, kalbėdamas šią rimtą temą noriu pabrėžti, kad jei Europos Sąjunga būtų vieninga, ji turėtų pasakyti Egiptui arba papasakojate teisybę, kas nutiko Džiulio Redženė, arba mes nutraukėme bet, kokie, bet kokius vystomosios uh, pagalbos politinius ir diplomatinius santykius. Tai padėtų egiptiečiams suvokti, kad jie negali e, toliau žaisti su Giulio Redženi šeima, nei su visų žemynų, kuris laukia Egipto vyriausybės atsakymo, kuri ir toliau savo prieštarauja. To pakaktų. Toliau ponas Čikų. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškilo e, pavojus ES įvaizdžiui ir pasitikėjimui jie. Bandome išsiaiškinti tiesą per tyrimą, tačiau tai nėra bešališkas tyrimas. Todėl nuo darbų reikia pereiti prie E, nuo žodžių reikia perėti prie darbų, reikia išsiaiškinti, kaip įvyko ta tragiška Džiulio Redženio mirtis, kuris, e, atli, at, kuris atliko, kuris užsiemė tyrimo Egipte. Reikia užtikrinti skaidrumą. Italijos vyriausybė privalo nutraukti prekybinius santykius kol nebus išaiškinta tiesa. Ir tai turi tapti prioritetu svarbesniu už kitus klausimus. Ponas Howitt. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip e, parlamento narys iš Džiosios Britanijos, aš reiškiu susirūpin... Aš suprantu Italijos kolegų reiškiamą susirūpinimą dėl Džiulio Redženį e, mirties ir dėl visų e, žmogaus teisų pažeidimų ir Egipto žmonių represijų. Norėčiau ypač akcentuoti tą punktą, kuriame ponas Han ir kiti komisijos nariai e, ragina apsvarstyti tolesnį. E, šnipinėjimui stebėsenai naudojama e, įranga. Ir taip pat e, paraginti atlikti, surenkti nepriklausomus tyrimus. Egipte veikia didžiulis slaptos, sla, slaptų e, organ, tarnybų organizacija. Ir manau, kad turime akcentuoti rinktinių tautų žmogaus teisų principus ir noriu paraginti e, imtis priemonių, kad tokios galimos konspiracijos nebūtų įmanomos pagal ES teisę. Ponas Šogora. Džiulio Regeni tragiška, brutali mirtis turi būti ištirta, tą tyrimą turi atlikti uh, Tai bešališkas komitetas, nors aš abejoju, ar kada nors paaiškės tiesa. Tačiau atrodo, kad tas e, jaunuolis tapo ne kažkokio paprasto nusikaltimo auka, bet jo nužudimas buvo susijęs su jo politinėmis pažiūromis. Net jei tai įvyko šalyje, kurioje socialinės apsaugos situacija yra labai neaiški ir miglota, yra dar miglotesnė nei prieš revoliuciją. Jei ES pilietį ištiko toks likimas, mes turime pademonstruoti solidarumą Italijos atžvilgių ir užtikrinti, kad panašus atvejai nepasikartotų. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtas mano sąraše ponas Manifi. Presidente, verità. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime reikalauti teisybės, tiesos ir teisingumo Džiulio Redženį nužudimą tyriant. Prekybiniai interesai negali užgošti tiesos siekimo, nes šis žmogus buvo pagrobtas kankintas ir nužudytas. Egipte, šalyje, kurioje nuolat pasitaiko žmogaus teisų pažeidimo atveju ir Europos parlamento bendroje rezoliucijoje būtina labai aiškiai į tai atkreipti dėmesį. Džiulio Redženį atvejis turi mus priversti susimastyti. Tas jaunas žmogus čia deda pastangas, kad pakeistų, pagerintų pasaulį. Tam jis studijuoja, vyksta į Egiptą. Ir dabar už savo tiesos paieškas jis sumokėjo, buvo priverstas sumokėti savo gyvybę pirmininkė. Pane komisijos narėje, aš esu tikra, kad visi tos pačios nuomonės laikėsi šio klausimo, tačiau jūs dabar turite galimybę apibendrinti diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė, aš manau, kad tikrai mes čia laikomės vienodas pozicijas. Buvome šukruoti po to, kai vasario trečią dieną buvo rastas Kairė Džiulio Redženė kūnas, po to, kai sausio 25 dieną dingo be žinios, tai ne tik asmeninė tragedija visiems jį pažinojusiems, tačiau tai yra tiesiog neprimtina visiškai tragedija visai Europos Sąjungai, jos institucijoms ir žmonėms. Komisijos, komisijos vicepirmininkė Mogherini du kartus kalbėjosi su Egipto užsienio reikalų ministru Šukri ir kėlė Žiulio Regenį nužudimo bešališko tyrimo klausimą tam, kad e, būtų visapusiškai išsiaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės ir kad būtų jo vykdytojai ir užsakovai patraukti atsakomybėn. Šis klausimas buvo keliamas taip pat ir vasario mėnesį susitikus EIVT e ir Egipto vyriausybės atstovams. Taigi e, taip pat raginama, kad tyrimas vyktų glaudžiai bendrabiaujant su Italijos vyriausybės struktūromis. ES siekia skatinti žmogaus, pagarbą žmogaus teisėms visose šalise, skaitant ir Egiptą. bet mes pasmerkėme Egipto valdžios e, sprendimą uždaryti Nadim centrą, e, kuris e, tyrė kankinimo atvejus Egipte. Europos Sąjunga 2015 metais pasirašė partnerystės bendravimo sustarimą su Egiptu siekiant uh, bendradarbiauti abipusiai naudingose sritise, taip pat skatinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms. Praėjusiu metu vasario mėnesį vyko pirmasis e, žmogaus teisų dialogas su Egiptu. Komisija ir EIVT palaiko nuolatinius ryšius su visuomeninėmis organizacijomis, žmogaus teisų gynimo organizacijomis Egipte ir Prieš keturis, keturis mėnesius vicepirmininkė Mogherini lankėsi Egipte, susitiko su šių organizacijų atstovais. Mes e, rengiame taip pat atitinkamą pareiškimą dėl padėties Egipte, kuris bus pristatytas žmogaus teisų taryboje jungtinių tautų kovo 15 dieną e, Ženevoje. Per atviros mėnesius mes mūsų atstovai ketina e, dar kartą apsilankyti Egipte tam, kad ir toliau vyktų dialogas žmogaus teisų tema su Egipto valdžia. Dėsime visas pastangas kartu su Italijos valdžios struktūromis, kad išsiaiškintume visas aplinkybės susijusios su brutaliu Žulio Redžerio nužudimu ir e, siekdami, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Taip pat neketėme toleruoti tokių brutalių nusikaltimų ateitie. Raginame, kad 14 metais priimta konstitucija būtų visapusiškai vykdoma, e, ypač užtikrinant e, šalies valdymo teisės viršinybės principų laikymasi tam, kad konstitucija būtų demokratijos ir stabilumo garantas Egipto žmonėms. Tikimės, kad e, bendradarbiaudami su Egiptu mes e, sugebėsime atitinkamai paremti pilietinės visuomenės organizacijas, ypač tas, kurioms rūpi demokratijos sustiprinimas šalyje. Būtent tokie yra mūsų tikslai darbo tiek su Egiptu, tiek šalies viduje. Ačiū už šias apibendrinamasias pastabas, gavome aštuonis rezoliucijas.